dėl netinkamos vaikų mytybos besivystančiose šalyse, nepakankamos mytybos. E, kviečiu pasakyti Lindą Makan, kuri parengė klausimą. Ačiū pirmininkė. Tūkstantmečio vystimosi tikslai aiškiai numato panaikinti E, didžiausią skurdą ir e, badą, taip pat sumažinti vaikų mirtingumą. Mes pasiekėme tam tikros pažangos šioje srityje, nežiūrint to, nemažai vaikų e, miršta ir kenčia nuo to, kad negauna pakankamai maisto. Resoliucija yra patvirtinta, kuri ragina, tiksliau mes siūlome rezoliuciją, kuri siūlo komisiją veikti pagal 15 metų pasaulinę vystimosi sistemą. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad e, vaikai dažniausiai miršta nuo to, kad negauna pakankamai maisto ir 35 procentai vaikų e, mažesnių negu penkerių metų miršta nuo su, tų, su tuo susijusiomis lygomis. Ir tai reiškia, kad šalis, e, kentėdamas nuo to reiškinio, negali pakankamai vystytis. Reikia taip pat užtikrinti visuotinę prieigą prie pilna verčio maisto ir tai turėtų būti mūsų darbos varkės po 15 metų dalimi. Mes dėl šio klausimo balsavome antradienį ir manome, kad tai yra labai svarbus dalykas. E, darbo e, grupė jungtinių tautų parengė darbo dokumentą ir e, Ten numatytas tikslas panaikinti iki 30 metų visas formas nepakankamos mytybos ir taip pat numatyti tikslus, kurie leistų vaikams jaunesniems negu penkerių metų e, aukti pilnavertiškai. Taip pat ir tai reiškia, kad tokių vaikų kenčiančių e, nuo lygų iki 25 metų skaičių reikės sumažinti 7 milijonais. Mūsų parlamentas, atsiprašau, 70 milijonų. Ir mes e, turime iki 25 metų taip pat siekti panaikinti badą. E, dėl to reikės galvoti apie žemės ūkį, reikia galvoti apie ūkininkus moterų vaidmenį ir maisto saugumą. Mes komisijos prašome šiandien ryte prašydami šios diskusijos tam tikrų dalykų. Mums reikia e, komisijos konkretaus veiksmų plano dėl to, kaip mes, ES, prisidėsime prie tų tikslų, kurie leisų sumažinti badaujančių, nepakankamai maisto gaujančių vaikų skaičių. Komisijos tarnybos žinau, kad rengia mytybos veiksmų planą ir norėčiau paklausti komisijos nario, kad jis mums papasakotų plačiau apie tai. Ir Kaip komisija gali užtikrinti koordinavimą tarp skirtingų politikos krypčių ir darbo bendro su tarptautiniais partneriais, kad galėtume pasiekti, kaip galima greičiau, pasaulinės sveikatos organizacijos tikslus? galime pasiekti pažangos šioje srityje, bet tam reikia išteklių koordinavimo ir politinės valios. Šią savaitę vyko diskusijos e, minint Vaiko teisų konvencijos 25-asias metinės. E, nepakankamos mytybos klausimų sprendimas per ateinančius dešimtmečius reikš užtikrinti, kad kiekvienas vaikas galės naudotis pagrindinė teisė ir galės užsitikrinti tam tikras galimybės savo gyvenime. Dėkui komisijos vardu žodis komisarui Kristos Stilienydis. E, Gerbėmieji parlamento dariai, e, komisarės Mimičios vardu esu čia šiandieną ir noriu padėkoti poniai Makaven už aktualų klausimą. Ji mums priminė, kad e, nepakankama mytyba nėra tik tai žmogiškoji tragedija, bet taip pat ir ekonominė problema, kuri gali trukdyti tvariai plėtrai ir vystimuisi. Noriu priminti Jums, kad komisija nuolat stengiasi padėtį pagerinti. Per pastaruosius kelis metus ES išryškėjo kaip vienas iš svarbiausių veikėjų mytybos srityje ir e, šią problemą laiko viena iš svarbiausių savo darbo tvarkėje. E, priimame dok... komunikate, komisija yra pareiškusi, kad e, būtina nustatyti mytybos strategiją, visų pirma, kovojant su maisto švaistimu ir, su, ir užtikrinant vaikų iki penkių metų pakankamą mytybą. Yra nustatyti tikslai, vienas iš kurių susijęs su maisto švaistimo mažinimu ir antrasis – susijęs su e, 3,5 milijardo eurų parama siekiant e, sumažinti skaičių vaikų, kurie dėl prastos mytybos nustoja aukti. Tokį skaičių vaikų norima sumažinti 7 milijonais. Tai yra svarbiausi mūsų mytybos veiksmų plano elementai. Mėly kolegos, mes galvojame, kad e, įsikišimas e, mytybos srityje nebus pakankamas. Reikia visų pirma spręsti nepakankamas mytybos pirminės priežastis E, mytybos reikalai turi atsispindėti svarbiose ekonomikos sektoriuose, žemės ūkija, vandens tiekimas ir taip toliau. Ir būtent dėl šios priežasties komisija yra numačiusi 3,1 milijardo eurų, kurie bus skirti paramai sektoriuose susi, susijusiuose su mytyba, tame tarpe ir žemės ūkija. Žinoma, apskritai to gali nepakakti, reikia tinkamai įvertinti tokių veiksmų efektyvumą ir šių pastangų rezultatų pagrindu per e, vidutinės trukmės e, peržiūrą 2017 metais komisija gali nuspręsti perskirstyti kai kurias lėšas tiems veiksmams, kurie geriausiai leistų pasiekti išsikeltus tikslus iki 2025 metų. Žinoma, komisija negali dirbti viena. Komisija ir toliau kelia nepakankamos mytybos klausimus tarptautiniuose forumuose, tame tarpe mytybos gerinimo iniciatyvos pagalba, SAN iniciatyvos pagalba. Antra komisija taip pat sustiprins e, savo strateginę partnerystę su Pasaulio sveikatos organizacija ir maisto bei žemės ūkio organizacija. Toliau šalių lygių komisija naudojasi bendro programavimo priemonėmis pasinaudodama 2014-2020 metų programavimo ciklu. Ir komisija toliau tęs savo bendradarbiavimą su NVO, užtikrindama, kad bus tinkamai keičiamasi pažangiausia patirtimi. Baigiant, reikia pripažinti, kad ne, kova su nepakankama mytyba pareikalaus bendrų pastangų. Aš tikiuosi jūsų paramos šiame darbe ir noriu padėkoti už testinę paramą. Dėkuoju komisijos nariui, perėsime prie pasisakymų politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu. Dvi minutės poniai Zaborskai. Dėkuoju, pėkni, pan predseda pan komisar. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Pone komisarė, gerbiami kolegos, pirmiausia, noriu padėkoti komitetų e, pirm, e, komiteto pirmininkai poniai Lindai Makaven, ji ėmėsi pranešimo. Jis buvo parengtas dėl dokumento patvirtinto tarp praėjusią kadenciją. Norėjau pasidžiaugti bendradarbiavimu vykstant e, e, tuo met, dar kai buvo teikiami pakeitimai, kai buvo diskutuojama. Visi, visų frakcijų kolegos turėjo galimybę bendradarbiauti. Jau buvo pasakyta, kad mes balsavome dėl dokumento, kur yra pasakyta, kas atsitiks po 2015 metų, įgyvendinant tūkstantmečio vykstymos tikslus. Neprievalgis yra didžiulė problema problema, kuri yra našta visai visuomeniai. Tai yra našta, kadangi tais atvejais, kai maisto nepakanka, galime sakyti, kad pažeidžiamos žmogaus teisės, teisės į orų gyvenimą vaikams, kurie gyvena alkani. Kiekvieną minutę miršta po keletą vaikų Ir ne dėl to, kad jų šalyje siaučia karas, ne dėl to, kad jie serga, bet dėl to, kad jie e, yra alkani. Tūkstančiai vaikų susirga kitomis lygomis įvairiomis dėl to, kad jos išsivysto dėl nepakankamo valgymo. Mes turime skaičius, turime statistiką, žinom visą tai mintinai bet yra labai svarbu, kad bendradarbiautume kad bendradarbiautume su kitomis ES institucijomis, su kitomis organizacijomis, kurios sprendžia dėl maisto pakankamumo, tai pirmiausia yra FAO organizacija. Ir tas bendradarbiavimas turėtų būti tikrai sklandesnis. Na ir paskutinis dalykas. Pritariu tam, ką klausimų metu minėjo ponas komisaras. Turime kovoti e, su skurdu ir neprivalgymu taip pat aktyviai kaip ir su klimato kaita. Ačiū. SLD frakcijos vardu ponia Toja. Dėkoju. Pone komisarė, sveiki atvykę į mūsų posėdį. Norėčiau pasakyti, kad Pirmas mūsų susitikimas šioje salėje yra susijęs su labai svarbia tematika. Kartai susidaro įspūdis, kad neprivalgymas yra neišvengiama, tačiau labai nedaug yra faktų ar dalykų, kurių išvengti negalima. Yra dalykų, kurių pasiekmes yra tragiškos ir dažnai tam yra sprendimų. Žinome, kad galima pasitelkti priemonę, žinome šio reiškinio priežastį ir mes konstatuojame rezultatus ir tie, kaip sakė kolegos, tai nėra dalykas, su kuriuo kovoti neįmanoma. Aš manau, kad turime prisimti mums tenkančią atsakomybę. Turime veikti, turime išsiaiškinti, ar mes to norime, ar norime įdėkti reikiamas priemonės. Šiandien šis neprievalgio reiškinys vaikų tarpe įgauna labai baises formas. Vaikai miršta, apie tai kalba nevyriausybinės organizacijos, tarptautinio bendradarbiavimo įvairios struktūros. Šis reiškinys kenkia vaikų vystimuisi. Kitaip tariant, tas reiškinys, kai e, nykstama pamažu, turi būti tas, su kuriuo kovojama atkakliai, kovojama su jo priežastimis. Mes švenčiame 25 25-asias metinės nuo tada, kai buvo pasirašyta vaikų teisių konvenciją. Noriu padėkoti visiems, kurie rengė šį dokumentą, o juo pirmiausia mes norime pasakyti, kad Europos parlamentas nori prisimti įsipareigojimus. Ne tik vystimos reikalų komitetas, bet visas Europos parlamentas turi tarti savo svarų žodį ir tikiuosi, kad kartu su vystimosi komitetu galėsime žengti tą reikšmingą žingsnį pirmin. Neturėtume turėti teisę švesti tos konvencijos 25 metinių, jeigu neprisimsime konkrečių aiškių įsipareigojimų. Juos turime išreikšti konkrečiais skaičiais. Tai turi būti tie įsipareigojimai, kurių tikslas yra e, suteikti efektyvesnę pagalbą. Mes žinome, kad ištekliai skirti tarptautiniai pagalbai, kaip ir kiti ES ištekliai, yra ne visai efektyviai panaudojami. Mes negalime sauliaisti E, veltui išleisti nei vieno cento. Turime juos kiekvieną panaudoti reikšmingai. Taigi tie mūsų įsipareigojimai turi būti patvirtinti dar kartą. Kalbėjome apie planavimą, tačiau kita vertus labai svarbu atlikti tos pagalbos teikimo vertinimą. Būtina išsiaiškinti, kaip geriau ją suplanuoti, suprogramuoti. Labai svarbu bendradarbiauti čia tarp Europos komisijos ir parlamentų bei kitų institucijų. Pamatysite, kad institucijose yra kompetentingų žmonių, kuriuoms ši tema yra e, labai rūpima ir jie yra pasirengę pasitelkti visas efektyviasias priemonės, kad viskas vyktų sklandžiau. Aš manau, kad ES turėtų didžiuotis tuo, kad prisideda prie situacijos gerinimo šios rytyje. Taip pat svarbu atsižvelgti į tas šalis, kur uh, Dabar kyla šis badas, ši, ši problema. Be abejo, žmonėms sunku apsirūpinti maistu labai dažnai ir turime čia pasitelkti labiau horizontalę e, politinę viziją tam, kad galėtume išsiaiškinti, kokios yra tiksliai šio reiškinio priežastis kurias galima būtų išspręsti taikant įvairias pritaikytas politikas. Galėtų galbūt pasitelkti žemės ūkio, finansinę kitokią politiką. Matome, kad vyksta spekulacija žaliavomis, maistu, tai yra tie dalykai, kurie yra neprimtini. Mes savo darbe e, domėjomės daugybę dokumentų šiuo klausimu. Moterų vaidmuo čia yra esminis nes 80 procentų moteris prisideda prie maisto produktų gamybos besivystančiuose šalyse. 60 procentų jų turi nepakankamai maisto ir aš manau, kad yra tikrai laikas pasitelkti tas politikas, kurios skirtos moteriams, nes moteris besivyščiuose šalyse yra šalies vystimosi faktorius. Dėkoju. Dėkoju. EKR vardu ponas Jetskevičius pusantros minutės. Pirmininkė komisijos nari. Prieš porą dienų popiežius e, šioje salėje sakė, negalime taisyti su tuo, kad milijonai žmonių miršta iš bado, o mes kasdien nuo savo stalų išmetame tūkstančius tonų maisto. Pagal jungtinių tautų duomenis, kiekvienais metais 1,3 milijardai tonų maisto yra sunaikinama. Europos komisija nenumato veiksmų, nėra. Uh, tiksliau, e, jokie veiksmai komisijos nebus e, sėkmingi, jeigu mes nepakeisime e, teisinių reikalavimų ir taip pat praktikos gamintojų. Mes kalbame apie šį dokumentą ir pagal ES teisę žmonės gali užsimti maisto kainų spekulaciją, išmestami, sunaikindami maisto produktų didžiulius kiekius reikėtų tuos, kurie švaisto maistą, bausti e, papildomais mokesčiais. Tai padėtų komisijai spręsti vaikų nepakankamos mytybos problemą. Ir, ir vienas iš e, kitų kelių yra užtikrinti moterų ir vyrų lygybę. Kol kas tai atrodo tik tai e, liūdnas pokštas, bet mes turime apie tai kalbėti ir taip pat dėkti etišką požiūrį tarp maisto gamintojų. Didžiausia gėda mūsų yra šiandieną vaikų nepakankama mytyba. Mes turime pradėti veikti keisdami teisės aktus ir siekti pakeisti gyvenimą tų, kurie yra patys silpniausi. Norėčiau paklausti, ar jūs nesimsite konkrečių veiksmų pakeisti teisės aktams, nes tik tai taip išspręstume problemą. Ačiū toliau Alde frakcijos vardu ponas Mišel. Pone pirmininkė, pone komisarė, pasaulis pergyvena tylę krizę kuri paliečia visas bendruomenės besivystančiose šalise. Prieš kalbant apie šią problemą Europos parlamente turėtume pabrėžti humanitarinę, politinę, ekonominę ir vystimosi rykštę. Tai yra problema, kur reikalingas nuoseklus ir koordinuotas atsakymas. Tai yra be abejo etinis dalykas. Būtent tai e, turėtų sąlygoti priimti teisingus sprendimus. 165 milijonai vaikų, kurie yra jaunesni negu penkerių metų, nepakankamai valgo. Ir tuos tūkstantis pirmų gyvenimo dienų yra didžiulės svarbos vaiko visam gyvenimui. Žinome, kad maisto krizė. E, pirmiausia smogė besivystančioms šalims esančioms žemiau Saharos. E, mes turime išsiaiškinti, kokios yra šio reiškinio priežastis. Mes negalime kol kas pasitenkinti tuo, kad neva šalis turėtų pasigaminti pakankamai maisto. E, aš nekartą e, esu jūsų kalbų klausęs, ponė komisarė, jūsų klausimuose dalyvavau ir norėčiau, kad savo plane ir savo požiūryje e, jūs išreikštumėte būtinybę taikyti horizontalesias priemonės, horizontalę politiką. Ne tik susitelkti prie neprievalgio, bet taip pat ir kelti klausimus dėl to, kaip šalim sudaryti sąlygas pasigaminti pačioms pakankamai maisto. Žinome, kad egzistuoja žemgrobystės problema besivystančiose šalyse tiesiog žemė grobiama, ekonominis pasaulis taip dėja sukasi ir jeigu tam nebus užkirstas kelias, e, turėsime didžiulių problemų. Vandens problema e, irgi yra didžiulė. Mes galbūt galėtume savo techninės žinias perduoti, kad galėtume padėti tų šalių žmonėms efektyviau dirbti turimą žemę, daugiau pasigaminti produktų. E, tačiau, aišku, pradėti finansinę spekulaciją maisto produktais yra skandalinga. Kai dėl moterų ir paramos joms aš e, iš tikrųjų turėjau progą nekartą įsitikinti, kokį didžiulį vaidmenį ekonominė pasaulyje Afrikoje, vaidina, Afrikos šalyse vaidina moteris, užtikrinant apsirūpinimą maistu. Tad reikėtų priimti labai platų planą, kuris apimtų visus visuomenės sluoksnius siekiantiems padėti. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Mm. GUE frakcijos vardu kalbės ponė Sena Rodrygės. Pusantros minutės a fome mata pessoas e milhões de crianças sofrem de malnutrição. Dėkoju, ponė pirmininkė. Milijonai vaikų pietų valstybėse kenčia nuo maisto trūkumo. Pietų Europoje taip pat yra vaikų, kuriems trūksta maisto. Galicijoje, mano šalyje, 20 procentų vaikų gyvena žemiau skurdo ribos. Ispanija, Ispanijoje 60 procentų žmonių jaučia riziką, jie gali, patiki, gali patirti socialinę atskirtį. Taigi, kas yra viso to priežastis? Tiesiog leidžiama tarptautinėms įmonėms e, grobti e, nepasiturinčių turtą, tie tos pramonės įmonės grobia žemę. E, jeigu bus pasirašyti laisvos prekybos susitarimai, E, neišspręsime visų problemų. Bado problemų šis už tokių požiūrių neišspręsime, jeigu nebus užkirstas kelias trojkos vykti tai politikai. E, skurdo problema plis, neprievalgių problema plis toliau į šiaurės šalis. Taigi neoliberalioji ES politika nepasiteisino, reikia naujų sprendimų, kitaip tariant, e, užkirsti kelią daugia nacionalinių tarptautinių įmonių groboniškam siautėjimui ir laikas yra priimti tinkamos žemės ūkio politikos sprendimus, adaptuotus sprendimus, taikyti e, tokią politiką, kuri užtikrintų galimybę šalims pačioms apsirūpinti maistu. Kitaip tariant, jeigu šiuo keliu nepasuksime, visa kita liks tik tuščiomis kalbomis. Ir matysime, kad auga ir toliau. Ne, ne, bada patiriančių žmonių skaičius, kurie miršta nuo tačių. Ja, Pone Hoibruch, žaliųjų vardu. Vienai minutai prašom. Dėkoju, pirmininkė. Šiandieną balsuosime dėl svarbaus dokumento. Tikrai gėda, kad milijonai vaikų e, kenčia nuo bado ir kas keletą minučių vaikas vienas miršta nuo vado. Norėčiau padėkoti Lindai Makaven už jos paramą. Mes kalbame apie neprievalgę, apie prastą mytybą. Vaikai e, turi gauti ne tik pakankamai kalorijų, kad galėtų sveikai aukti, bet reikia ir subalansuotos mytybos, su vitaminais, su kitais elementais. Tačiau to negalėsime užtikrinti, jeigu ir toliau skatinsime monokultūrų auginimą, nes e, dėl to kenčia įvairovė ūkininkavime. Reikėtų kalbėti apie įvairias kultūras. Ir e, jeigu e, valgomas mielas maistas, tai nepakankamai yra pilnavertė mytyba. Jungtinės tautos parengė specialią ataskaitą dėl mytybos ir raginama pakeisti požiūrį. Te, tokiu būdu to šalis galės pačios išsimaitinti. Klimato e, kaita, e, kova su skurdu e, yra visi svarbus elementai. Reikia padėti ūkininkams, nes jie turi potencialą, gali taikyti palanku, palankius aplinkai ūkininkavimo metodus ir tokiu būdu bus galima užtikrinti e, tradicijų puoselėjimą ūkininkavime, tokiu būdu bus galima stiprinti ekonomiką. E, ir e, regionai turės daugiau veiklos, atsiras daugiau galimybių aukti, užtikrinti darbo vietas ir tai bus vienas žingsnis brendant iš e, skurdo, bet maistas negali atsirasti, jeigu nebus žemės. Reikia apsaugoti tradicinės e, teisės į žemę vietiniams gyventojams. Pirmiausiai moterims. Ir e, nereikia įsivaizduoti, kad tik tai tie, kurie turi pinigų, galės įsigyti ir turėti žemės. Mes turime užkirsti kelią nuo že, užkirsti galimybės e, užgrobti e, žemiai. Tai yra labai svarbus klausimai. Jeigu mes norime e, išnaikinti skurdą, badą, bet reikia taip pat galvoti, kaip, eis, kaip elgsis privatus investuotojai, ar jie neištums vietos gyventojų, vietos gamintojų. Uh, Jeigu bus siekiama tik tai pelno, kad būtų galima pakliūti pasaulinę rinką, tai tuomet nei vienas vaikas negaus pakankamai maisto. Turime galvoti apie vietos gyventojus, apie vietos ūkininkus. Jie vis labiau priklauso nuo pasaulinių žaliavų rinkų, nuo kintamumo kainų, nuo maisto spekulacijų ir e, žaliavų rinkos e, apsprendžia vaiko likimą, ar jis gaus pakankamai maisto ar ne. Tai yra nemoralu ir mes turime kovoti su tuo. Skurdas ir badas. Tos problemos gali būti sprendžiamos deramai remiant vietos ūkininkus, vyrus ir moteris. Ir tai yra vienintelis būdas toms šalims užsitikrinti deramą e, suverenumą maisto srityje reikia taikyti tokius e, ūkininkavimo metodus, kurie būtų pritaikyti prie besikeičiančio klimato. Ir galvoti apie tokius regionus, kurie labiausiai kenčia nuo klimato kaitos. Tada galėsime išgyvendinti skurdą ir badą. Ponas Bašyras, vienai minutiai EFDD frakcijos vardu. Pirmininkė, e, parlamentarai, komisijos nariai. 85 metais Bobas Geldovas suorganizavo Live Aid koncertą, siekdamas surinkti lėšas padėti žmonėms Etijopijoje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje, gal galėtumėte atsistoti, kad galėtume jūs matyti, čia viena iš mūsų darbo sąlygų. Gerai, bet tada laikrodį reiktų atsukti atgal. Aš prisimenu, kad prieš 30 metų, 85 metais, Babas Geldovas ir kiti suorganizavo Live Aid koncertą, siekdamas e, sukaupti lėšų, padėti tiems, kurie kenčia nuo bado Etijopijoje. Dabar iškilo dar vieno bado grėsmė. Eina kalba apie padėtį Egipte. E, Egipto vadovai Nilo deltai dabar kelia didžiulį pavojų. Etijopija, kuri naudojasi 80 procentų Nilo vandens, turėtų ir toliau turėti teisę naudotis e, tuo vandeniu ir visas regiono valstybės taip pat tokią teisę turėtų turėti. Dėkui, nefrakcionuotų parlamentarų vardu. Vieną minutę ponui Maier. Dėkuoju, pirmininkė. E, kalbame apie apie maždaug 165 milijonus vaikų, kurie nepakankamai pavalgo ir labai dažnai miršta dėl neprivalgymo. Tai liūdna, mes turime visi gėdytis dėl to. E, tai prisėda taip pat ir prie skurdo jungtinės tautos. E, yra E, tam tikros pažangos pasiekusios, e, nuo 18 iki 11 procentų sumažėjo tokių vaikų skaičius, bet jis vis tiek išlieka pernelyg didelis. Skurdas, moterų nepakankamas išsilavinimas ir aukštas vaikų mirtingumas yra didžiulės problemos. E, jas sprendžiant mes turime daug efektyviau panaudoti ES lėšas, kurios skiriamos paramai. Dėkui, dabar žodis ponui Štyr. Dvi minutės. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, nepaisant e, tūkstantmečio vystimosi tikslų pasiekimų, vis tiek matome, kad pasaulyje beveik milijardas žmonių badauja. E, 225 milijonai vaikų negauna pakankamai maisto, vaikai vis dar miršta iš bado. Tai iš tikrųjų didelis skandalas ir e, mes, aš tikiuosi, kad mes e, tikrai nepamiršime to, ką visai neseniai sakė popiežius šioje salėje. Esame prieėmę rezoliuciją dėl naujosios vystimosi e, strategijos, kreipiamės į tarptautinę bendruomenę spręsti e, bado ir nepritekliaus e, kertinės problemas. Turime suvokti, kad žmonių atsižvelgimas tik į savo interesus e, yra pagrindinė visų šių problemų priežastis. E, e, žmogaus teisės ir orumas turi būti ginamas nuo pat pradžių. E, pirmasis tūkstantis vaiko gyvenimo dienų yra labai svarbios jo tolesniai ateičiai. Taigi gyvybę reikia ginti nuo pat pradžios, reikia visą apimančios politikos, kuri leistų vaikams gauti prieigą prie maisto ir prie švietimo. Čia turime nuveikti daugiau. Ir todėl džiaugiuosi, kad komisija ketina investuoti 3,5 milijardo eurų eurų ir e, atidžiau stebėti, kaip tos programos yra įgyvendinamos. Aš tikiuosi, kad taryba taip pat pritars e, parlamento iniciatyvai, taip vadinamai nulinio bado iniciatyvai. Ponas Kaspara. Dėkui, pirmininkė, komisijos nariai. Būtent Šioje salėje šventasis tėvas mums priminė, kad Europa e, turi ypatingas prievalės kovodamas su skurdu ir badu pasaulyje. Mes tą galėsime užtikrinti tik tai, e, jeigu gal, gal, tiesiogiai skirsime dėmesį žmonėms, kurie kenčia nuo tų nelaimių. Ir reikia užtikrinti nuoseklumą tarp ES vidaus ir išorės politikos priemonių. Mums reikia įsipareigoti sumažinti skurdą ir teisingai pasirinkti visose politikos rytise žemės ūkėje, e, energetikoje, žvejyboje. Tik tai tokiu būdu Europa galės susitikrinti rezultatus kovodama su badu ir vaikų nepakankama mytyba. Europa neturėtų to daugiau toleruoti. nes matome, kad e, žmonės badauja ir pilni sandėliai išteklių yra taip pat kitas dalykas - žemės e, užsigrobimas ir spekulacijos e, žaliavų kainomis. Pone Desarnes. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Neprievalgys yra siaubinga nelaimė, nes tai sąlygoja vaikų mirtis. Mes pirmiausia turime veikti atsižvelgdami ilgalaikę perspektyvą. Visi kalbėjo apie vandenį, vandens problemą, apie švietimo klausimus, apie žemės ūkio politiką, žemės tinkamą valdymą. Visą tai teisingai, bet jeigu norime rezultatų jau dabar, iš karto, jeigu norime išgelbėti vaikus jau dabar, tai reikia apskritai pakeisti paradigmą ir leisti vystimosi politikai e, pasiekti rezultatų jau dabar. Mes žinome, kaip elgtis vaikų mirtingumas tebėra pernelyg didelis. Saheliuose buvo e, pasitelktos reikiamos priemonės. Milijonas vaikų gimė nuo 2006 metų, 50 dolerių per metus reikėjo skirti, buvo teikiamos paskolos darbo vietoms kur, e, kurti, vaikai gaudavo maistą pakeliuose, tiems, kurie būtų kentėjo nuo neprievalgio ir tai jiems padėjo pasveikti, padėjo grįžti į vystimosi kelią. Taigi labai svarbu pasirinkti teisingą požiūrį, teisingą požiūrį humanitarinę problemą, nes tie vaikai, kurie šiandien kenčia visame pasaulyje nuo neprievalgių, rytoj turėtų būti išgelbėti, turėtų viską tam padaryti. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Žodis kolegiai Hazekamp pusantros minutės. Pone pirmininkė, kasmet pasaulyje pagaminama pakankamai maisto, kad visi galėtų nebūti alkani. E, tačiau milijonas žmonių, dar daugiau, e, užmiega alkani, 225 milijonai iš jų yra vaikai. Svarbiausios neprievalgio ar bado priežastis nėra pakankamai pabrėžiamos. Tai yra mūsų vartojimo modelis ir mūsų žemės ūkio modelis. E, ariama žemė, jos kiekis leidžia mums pamatyti 10 milijardų žmonių. 10 milijardų su sąlyga, kad e, gyvūnų maistui, kūrui gaminti, biokūrui gaminti nebus skiriama didžiausi žemės plotai, kai jie turėtų būti skirti auginti javams. Būtina keisti Briuselėje formuojamą bendrą žemės ūkio politiką. Būtina atsisakyti e, tos, e, tų, tų lėšų, 336 milijonų skiriamų mūsų ūkininkams. E, be abejo, būtina skatinti ir valgyti mažiau mėsos. Kas penkias sekundės vaikas miršta nuo bado. E, tris, aš jau kalbėjau pusę minutės, tai reiškia, kad paskaičiuokit, kiek bus mirę vaikų tuo tarpu, kol aš pasakysiu savo kalbą. Būtent dėl to Mes turime atsižvelgti į tai, kas siūlo mūsų pranešėjai, o dėl viso kito mes manome, kad būtina atsisakyti žemės ūkio subsidijų. Dėkui. Toliau, ponia Hautela, dvies minutėms. Pone pirmininkė, puiku, kad Europos komisija vertina šį klausimą kaip ypač svarbu mes kalbame apie maisto trūkumą, apie mikroelementų trūkumą maiste. Žinome, kad jaunesnė penkių metų amžiaus vaikams kaip tik vystosi jų mentaliniai gebėjimai. Ir jeigu jiems trūksta maisto, jie mikroelementų, jų e, mentalinis vystimas negali būti sklandus. Tad gerai, kad Europos komisija taip rimtai vertina šią problemą. ES gali čia reaguoti pasiremdama jungtinių tautų organizaciją e, Reikalas tas, kad mes perėjome prie monokultūrų. Mes jau siūlome kitokį požiūrį, agroekonominį požiūrį. Jis yra minimas jungtinių tautų specialiajame pranešimneme. Būtina, kad būtų auginamos diversifikuotos kultūros motinos, moteris, kurios dirba laukose Afrikoje, tuo būdu galėtų įvairesnį maistą teikti savo šeimoms. Tai yra būtina vaikų vystimusi. Pone pirminkinį, norėjau atkreipti jūsų dėmesį tą faktą, apie kurį kalbėjo ponas Louis Michel, mūsų kolega. Grobiama žemė. Ir tai yra didžiulė bėda. Europos Sąjunga turėtų uh, įvertinti pasirašytus laisvosios prekybos susitarimus, nes tai leidžia e, daugia nacionalinėms įmonėms užgrobti didžiulius žemės plotus besivystančiose šalise, tai sumažina galimybės tų Afrikos šalių smulkėsims ūkininkams e, turėti žemę ir ją dirbti. Reikėtų ištirti šį klausimą. FAO organizacija parengė tam tikrą vadovėlį, gairias Tikiuosi, kad tai netrukus taps gairėmis, kurių laikytis bus privalu, kad galėtume geriau atsižvelgti besivystančių šalių poreikius. Ačiū. Korau, ja, Dėkuoju dabar ponas Korau, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. UNICEF'as pasaulinė sveikatos organizacija pas Pasaulio bankas ir jungtinės tautos neseniai yra pareiškę, kad vaikai iki penkerių metų jų e, mirtingumas sumažėjo 59 procentais per pastarusius metus, keletą metų. Šimtų milijonų vaikų mažiau mirė, kitaip tariant. Bet 80 procentų e, neprivalgysių vaikų gyvena e, Pietinėje Afrikoje ir Pietų Azijoje. E, Daug kas jau padaryta vystimosi komitete, bet mes turime daugiau dirbti, kad užsitikrintume geresnius rezultatus. Dėl to norėčiau paraginti kolegas parlamente e, atsižvelgti į mūsų pakeitimą, kuris susijęs su e, tvaraus vandens e, dalykais, nes labai svarbu užtikrinti šį aspektą, kad būtų tos šalis, kad tos šalis galėtų gyventi nepriklausomai. Kasdien e, miršta 7 tūkstančiai vaikų, bet mes turime padaryti taip, kad mažiau jų mirtų. Toliau ponas Puntulis. Pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. E, nepakankama mytyba e, vaikų iki penkerių metų yra e, rodiklis, kuris parodo, kaip gyvena šeimos. Neprievalgis yra viena iš didžiausių problemų, e, dėl kurių miršta kūdikiai, miršta e, maži vaikai. Taip pat neprievalgis reiškia, kad negali tų vaikų protinės E, protiniai gebėjimai pakankamai gerai vystytis ir vėliau tai atsiliepia visai ekonomikai. Bet pasižiūrėkime ir į Europą, ne tik į tolimesnės šalis, į tą šalis, kuriuoms taikoma trojkos programa ir memorandumo politikos priemonės. Dėl nedarbo tokiuose šalyse kaip Graikija e, vaikai negauna pakankamai maisto, tėvai neturi iš ko jiems nupirkti to maisto. E, mokyklose taip pat e, vaikai negali pavalgyti, nes tėvai negali jiems duoti e, pinigų pietums. E, dažnai žmonėms gėda yra priimti pagalbą, taigi mes neturėtume prilyginti Europą savo politiką pietiniai Afrikai. Toliau ponas Venta dviems minutėms, prašom. Pirmininkė, komisijos nariai. Pasaulyje egzistuoja bado problema, nuo kurios ypatingai kenčia vaikai. Jau daug kas pasiekta gyvendinant vieną iš tūkstantmečio vystimosi tikslų ir pusiau sumaž, per pus sumažintas yra neprivalgančių žmonių skaičius, bet daug dar ką reikia padaryti ir dėl to aš remiu šią rezoliuciją. Didžiausia priežastis, dėl ko žmonės neturi pakankamai yra skurdas. E, Azija, Pietinė Afrika labiausiai kenčia nuo to. E, Šimtas milijonų vaikų kenčia nuo neprievalgio. E, milijonai vaikų e, pernelyg lietai vystosi ir 160 milijonų neišsivysto. E, neprievalgis trukdo vystytis vaikų intelektui, gebėjimams mokytis ir tokie vaikai negali sėkmingai gyventi ateityje ir išbristi iš skurdo. E, užbursto, užburto rato. Mes turime e, įvykdyti tuos tikslus, kurie patvirtinti. Tikslus po 15 metų mes dėl jų vakar balsavome. Kitas E, labai svarbus dalykas e, kovoti neprievalgi vaikų badą. Aš priklausau vystimosi komitete ir manau, kad mes e, turime padėti šalims, padėdami joms vystytis, kad jos galėtų pačias išsilaikyti ateityje. Mes negalime atsisakyti suteikti pagalbos, ypač sku, esant skubioms, ypatingoms situacijoms, kai ištisos šeimos kenčia nuo bado badavimas yra labai pavojingas e, neščiosiams, nes nuo to gali nukentėti vaisiaus vystimasi. Vystimasis, tai reikia galvoti apie vaikų ateitį, jeigu jie gaus pakankamai maisto, jie užsitikrins gerą gyvenimą savo, savo šeimoms, bet kaip girdėjome, kas penkias sekundės vaikas miršta ir mes visi kartu galime tai pakeisti. E, dėkuoju dabar ponė Mici, pirmininkė. Komisijos nariai. E, šventasis tėvas savo kalboje pasakė, kad jau nepriimtina, kad milijonai vaikų mirštų, miršta nuo bado, kai mes tiek maisto išvaistome. Bet ką mes darysime, kad, taip, kad tai sustabdytume? 2 milijardai žmonių kenčia nuo bado pasaulyje, milijonai vaikų nuo to kenčia, paskui jie jie nuo to miršta. Kažką reikia daryti pasaulio mastu, kad vaikai gautų ne tik pakankamai maisto, bet ir galėtų valgyti subalansuotą e, maistą. Neiščiasios, kurios badauja, paskui e, negali pagimdyti sveikų vaikų, nes vaisius nesivysto deramai. E, vienas iš e, sprendimų būtų švietimas e, sprendžiant šią problemą. Tokiu būdu bus galima užsitikrinti ekonominį augimą. E, Išsavinus visuomenė galės tai užsitikrinti, tokiu būdu sumažintas bus skurdas badas, e, reikia mokyti taip pat tėvus apie mytybą ir reikia padėti žmonėms gyventi orų gyvenimą, nes tokios investicijos bus gyvenimą, e, investicijos į gyvenimą, į ateitį. Žmonės turi sugebėti e, pasirūpinti savimi, savo šeimomis. Ir norėčiau paklausti komisijos, kaip numatoma šviesti vyrus moteris, kad jie galėtų išbristi iš tų bado pinklių. Pone Besera, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū ponė Makeven parengusiai puikų dokumentą. Kai kalbame apie vaikų neprievalgį, turime kalbėti ne tik apie besivystančias šalis. Kitose Europo, Europos valstybėse tai irgi egzistuoja, pavyzdžiui, Ispanijoje, ir tai yra gėda. Gėda. Dešimtis milijonų vaikų, na, pakankamai maisto, kad galėtų tinkamai vystytis psichiškai ir fiziškai ir kad galėtų tapti pilnaverčiais mūsų visuomenės piliečiais. Turime dirbti aktyviai, turime užkirsti kelią badui besivystančiose valstybėse, tačiau tai bus įmanoma tik tada, kai nuo 2015 metų nebeliks šios problemos pas mus. E, žemės ūkio politika, vandens tvarkymo politika, visa tai yra esminiai dalykai. Maisto saugumas, švietimas turi būti tos problemos, kurios turi būti sprendžiamos kartu kompleksiškai, e, norint padėti vaikams. E, vaikai turi teisę e, į maistą, į švietimą, būtina tos teisės tinkamai pareikalauti. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Dvi minutės kalbės kolegas Dijas Demera, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes iš tikrųjų reikalaujame teisės į maistą, nes tai yra mūsų moralinis įsipareigojimas. 165 milijonai vaikų, kurie jaunesni negu 5 metų kenčia nuo neprievalgių, 52 milijonai keis, e, e, e, kenčia nuo labai uh, aštrios šios problemos formos, nuo prastos mytybos. Ir uh, ši iniciatyva labai svarbi, uh, juolab, kad antradienį Europos parlamente mes balsavome didelę balsų daugumą dėl rezoliucijos, dėl e, priemonių, kurių bus imtasi po 2015 metų. Europos parlamento pozicija yra aiški. Mes manome, jog e, teisė į maistą yra elementari teisė. Ir mes turime škirsti kelią tam bado skandalui vėliausiai 2025 metais. Būtina užkirsti kelią badui ir neprievalgiui. Būtina taip pat pasispręsti tas problemas, kurių kol kas pakankamai nematome. Tai yra neščiųjų mytyba ir mažų vaikų mytyba. Vienas iš svarbiausių tikslų yra kovoti su neprievalgiu, pasiekti rezultatų labai konkrečių iki 2030-ųjų ir pirmiausia susitelkti prie vaikų, kad būtų galima įveikti vaikų neprievalgio problemą. Tam būtina padėti besivystačiams valstybėms ir kitose šalyse. E, būtina padėti apsirūpinti tinkamai vandeniu, plėtoti tvarę žuvininkystę ir žemės ūkį, tinkamai tvarkyti gamtos išteklius, padėti moterims, kad jos galėtų padėti savo šeimoms apsirūpinti maistu ir savo artimiesiems ir galiausiai e, skatinti šeimininio žemės ūkio plėtojimą, padedant tinkamai tvarkyti žemės. Dėkui. Ačiū, kolega Tarabela, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Esu e, lyčių lygybės ir moterų reikalų komiteto narys. Noriu pabrėžti, kad e, Vaikų neprievalgis yra didžiulė problema, bet ir čia turime kalbėti apie tai, kad mergaitės nuo neprievalgio kenčia labiau. Mergaitėms šį riziką ne, kesti neprievalgį yra tris kart didesnė negu berniukams. Ir tai be abejo e, kenkia jų fiziniam vystimusi. Mergaitės dažniau miršta negu berniukai nuo neprievalgio. Kultūrinės ir religinės tradicijos taip pat čia vaidina savo vaidmenį ir mergaitės dažniau diskriminuojamos šiuo klausimu. E, pasak jungtinių tautų organiza maisto organizacijos, e, kalbant apie gamybos priemonės, besvystučiuose šalise situacija sunkiai 20-30 procentų galėtų padidėti žemių produktyvumas, jeigu jos turėtų reikiamas priemonės. 100-150 milijonų žmonių sumažėtų kenčiančių nuo neprievalgio, kad galėtume tinkamai kovoti jau nuo pat pradžių su e, lyties diskriminacijos šioje šalyje, kad mažiau kentėtų moteris, mergaitės, reikėtų padėti imtis konkrečių priemonių besivystančiuose šalyse. Man atrodo, tai yra absoliutus prioritetas. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolega Kukan, dvi minutės, prašau. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ačiū, panė pirmininkė. Beveik milijardas žmonių pasaulyje kenčia nuo bado ir 2,6 milijono vaikų besivystančiose šalise dėl neprievalgio miršta. Skaičiuojama, kad e, šių metų pabaigoj e, maždaug 500 tūkstančių žmonių e, kentės nuo nepakankamos mytybos. Tačiau labai dažnai prie to prisideda konfliktai ir politinis nestabilumas. Todėl reikia geresnių metodų, renkant statistinius duomenis ir stengtis sumažinti įvairių konfliktų poveikį vaikų mytybai. Reikia geriau koordinuoti nacionalinius planus. Komisija ir valstybės narės privalo mobilizuoti ilgalaikės finansų investicijas ir taip pat e, tarptautiniu mastu gerai koordinuoti savo veiksmus su kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Vis tik e, daugelį atvejų ir čia galima paminėti Malį arba Siriją konfliktų nutraukimas, smurto e, pabaigimas e, diplomatinių dėrybų, dėrybų e, būdų būtų tiek pat veiksmingas, kaip ir finansinė parama. Dėkuoju vieną minutę ponui Kaputo. Dėkuoju pirmininkė. Vaikų <clears throat> nepakankama mytyba ir e, badas privalo išlikti ES prioritetų sąrašo viršuje. E, Penelyg daug vaikų pasaulyje e, badauja. 200 e, milijonų neprivalgo. 2,6 milijonų per metus vaikų miršta dėl bado. Todėl reikia mums sutelkti visas pastangas, šiai problemai spręsti, problemai, kuri yra sudėtinga. Čia reikia įtraukti įvairius sektorius - švietimą, žemės ūkį, vandens ūkį ir taip toliau. Tik taip galėsime sėkmingai su šia problema susidoroti. ES turi veikti nedelsiant, įtraukiant e, G8 šalis, jungtinės tautas, kad galėtume garantuoti, kad didysis e, agro verslas ir e, smulkus ūkiai galėtų turėti geresnės sąlygas maistui gaminti. Pone Šuica. Dėkuoju, e, panė pirmininkė. Esame padarę daug klaidų, bet žinoma, didžiausia iš jų tai, kad mes e, apleidome vaikus. Reikia nuveikti daug dalykų ir kai kurie iš jų gali palaukti, tačiau vaikai palaukti negali, ypač kai vystosi jų smegenys, jų kaulai ir jų kūnas e, ir veikti Šią prasme reikia jau šiandieną. Mes, ES, esame atsakinga už tai. Dėkuoju komisijos nariui už jo pasisakymą. Jūs pademonstravote, kad ES gali šį uždavinį išspręsti. Reikia geriau koordinuoti ES išorės ir vidaus politiką. Tai vienintelis būdas Taip pat e, man atrodo, kad poveikio įvertinimas, kurį jūs planuojate, taip pat yra labai svarbus ir esu tikra, kad jūs labai artimai dirbsite ir su parlamentu. Dėkoju ponė Makavan už jūsų pastangas. E, e labai svarbu, kad mes antradienį e, priėmėme vystimosi e, strategiją po 2015 metų. Nepamirškime taip pat ir e, popiežiaus Pranciškaus apsilankimo. Jis e, šiame parlamente labai aiškiai pasakė, kad nei Europoje, nei pasaulyje nebus taikos, kol tiek daug maisto yra iššvaistoma. Nepamirškime šių žodžių. Bet kuriuo atveju tūkstantmečio tikslus mes įvykdėme tik iš dalies ir lieka labai daug ką padaryti. Pone Kabeson, e, vieną minutį. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau e, pabrėžti ES vaidmenį kovojant su vaikų badu ir neprievalgiu. E, vystomoji pagalba yra mm, vienas dalykas, bet jeigu pasižiūrėsime į skaičius, tai kai kurios E, priemonės, jų nepakankamas taikymas kelia pavojų tūkstantmečio vystimosi tikslams. Komisija pasiūlė, e, numato, kad e, pasakė, kad skirs 3,1 milijardo euro, bet mes turime peržiūrėti dabartinės mūsų priemonės, taip pat pagalvoti, kur, kur skirs, kam skirsime daugiausiai dėmesio. Reikia įvairius sektorius suderinti, įvairias sritis. E, reikia galvoti, <clears throat> kaip užtikrinti pakankamą mytybą vaikų per pirmas tūkstantį dienų. Tam reikia, pavyzdžiui, skatinti smulkė žemdirbystę, skatinti moterų vaidmenį, stiprinti jį paskirstant išteklius. Kai moterys skirsto išteklius, tada yra mytybos dalykai geriau e, subalansuoti. Tai turime apie tai taip pat galvoti. Ačiū, ponė Estera Sferagu, dviems mintėms. Ačiū, pirmininkė. 3,1 e, milijono vaikų miršta per metus besivystančiose šalyse. Neprievalgis yra didžiausias veiksnys, e, dėl kurio priežastis, dėl kurio miršta vaikai iki penkerių metų. Vaikų neprievargis yra viena iš didžiausių problemų ir turime ją spręsti siekdami tūkstantmečio vystimosi tikslų. E, matome skurdą, e, kitus neigiamus aspektus gyvenimo, tačiau e, Kitas dalykas - nepakankamos galimybės užsitikrinti sveikatos apsaugą. 800 milijonų žmonių pasaulyje neturi pakankamai maisto, dėl to negali gyventi deramai. Daugiausiai iš jų gyvena e, už Sahario Afrikoje, bet ir Azijoje taip pat. Milijonai mokinių kasdien į mokyklą išeina nepavalgę, alkani. E, buvo daug kartų sakyta, kad pirmosios, pirmasis tūkstantis vaiko gyvenimo dienų yra e, esminės svarbos Ir būtent tam laikotarpiu turėtume skirti daugiausiai dėmesio, nes e, tas laikotarpis apibrėžia likusi žmogaus gyvenimą. Vystomojo bendradarbiavimo kontekste turime dirbti ir dar daugiau e, dėti pastangų, kad išspręstume šią problemą. Finansavimas yra vienas dalykas, bet reikia ilgalaikį finansavimą užtikrinti. Turime užtikrinti, kad um, žmonės galėtų gauti maisto ir taip pat, kad tas maistas atitiktų vaikų poreikius. Reikia daugiau investicijų į sveikatos apsaugą, švietimą ir į e, lygias galimybės. Moteris, ūkininkės turėtų turėti tokias pat teisės ir galimybės, taip pat galėti naudotis e, paslaugomis kaip ir vyrai ūkininkai nes jeigu tai būtų, tai situacija daugelio vaikų būtų kitokia. Norėčiau raginti komisijos narį dirbti šią linkmę, turime e, matyti politinę e, valią ir investicijas. Dėkuoju toliau ponia Rodrygės, vieną mintį. Dėkuoju. E, e kalbame apie badą, e, apie taip pat pasaulyje, bet reikia kalbėti ir apie badą Europos Sąjungą, pirmiausia tose šalyse, kuriams taikoma trojkos problema. Žinome, kad badas atsiranda dėl to, kad daug žmonių neturi darbo, e, dėl bankrotų. E, mano šalyje e, kai kurios mokyklos bando užtikrinti tam tikrą pagalbą. Pavyzdžiui, jos e, yra atidarytos ir šeštadienį, ir sekmadienį ir siekiama suteikti vaikams bent kažkiek uh, maisto uh, krizės metu beveik 29 procentai vaikų susiduria su skurdo rizika. 30 5 procentai vaikų kitur, mano šalyje, Graikijoje, Airijoje, Ispanijoje nuo to kenčia. Taigi mes turime galvoti ne tik apie pasaulį, bet ir Europą. Dėkuoju, ponas Heis, dviems minutėms. Micro, please. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο σας. Indeed, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti šią rezoliuciją, šį pranešimą, pasveikinti ponę Makaman už atliktą darbą. Svarbu yra pripažinti, kad um, matome gana ženklios pažangos per pastarosius metus, kovojant su nepakankama mytyba. Ir dabar pereinant prie 2015 metų ne vien tik tai kalbant apie tūkstantmečio tikslus, bet ir apie tai, e, į ką suteikia, sutelkia dėmesį ES, mes turime užtikrinti, kad ir komisija, ir parlamentas susitelks į šią problemą. Kaip sakė kiti kolegos, ponė pirminkė, kiekvieną dieną 22 e, tūkstančiai vaikų miršta dėl bado. Ir 90 procentų tų mirčių yra Azijoje ir Afrikoje. Visoms joms galima užkirti kelią. Aš manau, kad reikia užtikrinti, jog bus pakankamai politinės valios šią problemą išspręsti visiems laikams. Kolegos kalbėjo apie tai, kad reikia paremti ūkininkus besvystančiame pasaulyje, kad jie turėtų tinkamą įrangą, technologijas, kitokią paramą. Kalbėjome, kad reikia gerinti mytybą, kad e, turėtume tvarų maisto tiekimą, turime užtikrinti, kad išspręsime moterų diskriminacijos problemas, kad e, reikia užtikrinti, kad jos nebūtų diskriminuojamas nei namie, nei darbe. E, turime taip pat užtikrinti, kad moteris galėtų maitinti vaikus krūtimi, kad vaikai neužsikrėstų nuo blogo vandens. E, pirmi du metai vaikui yra ypatingai svarbus, kai kalbama apie būtiną jiems mytybą. Tad e, nors pažangos ir pasiekta, dar galima nuveikti dar daugiau. Ir jeigu pasiryšime draugė su kitais pasaulio partneriais veikti drauge, Manau, kad tas problemas galime išspręsti. Dėkoju. Perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Esu gavęs aštuonis prašymus pasisakyti. Galėsite gauti žodį su sąlyga, kad laikysitės taisyklių ir nekalbėsite ilgiau kaip vieną minutę. Pirmiausia, ponas Glezos. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, nepakankama vaikų mytyba. E, vien jau ši formuluotė labai aiškiai demonstruoja pačią reikalo esmę. E, nepakankama mytyba daro didžiulį poveikį vaikams. Sutinku su visais, kurie kalbėjo iki manęs, bet nepakanka vien tik tai faktus įvardinti, reikia ieškoti priežasčių, kodėl nepakankama mytyba taip įtakoja vaikus. Pagrindinė priežastis yra sistema, kuri galvoja vien tik tai apie pelną ir pinigus. Kapitalizmas yra pasaulinė sistema, G20 šalys e, karas, nuo kurio kenčia įvairių šalių piliečiai, e, pasaulinė ginklų prekyba, visa tai prisideda prie šios problemos. E, pastebėjau, kad popiežiaus pasisakymė kad popiežiaus pasisakymė nebuvo paminėta būtinybė kovoti su pasaulinė ginklų prekyba. Jeigu užkirstume tokiems reiškiniams kelią, tai turėtume pakankamai pinigų maistui. Dėkui. Dėkuoju dabar pone Gal. 800 millió ember éhezik vagy alul. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų pasaulyje matome daugybę vaikų vaikų, kurie kenčia nuo nepakankamos mytybos, daug ir suaugusiųjų nuo šios rykštės kenčia, e, yra imamasi priemonių šiai problemai spręsti. Net e, ir darbo grupė e, tvaraus vystimosi E, klausimus sprendžianti yra nuveikusi nemenka darbą, e, siekiant įgyvendinti užsibrieštus tikslus, egzistuoja gerų ES iniciatyvų, kaip kovoti su nepakankama mytyba ir badu. Mes e, tas iniciatyvas turėtume plačiau skleisti, apie jas plačiau informuoti. Turime užtikrinti, kad vaikai e, galėtų maitintis tinkamai, tos iniciatyvas turi būti plačiai paskleistos. Dėkui. Panasavimas. Egyetlen egy számot tudok Isten igazából támogatni, ez konkrétan a nulla. Nincs olyan, hogy 40, meg 20, meg 30. Dėkoju. Šiandienos diskusija E, diskusijos metu nebuvo kalbėta apie vieną skaičių. Kal, tai tas skaičius turėtų būti nulis, kalba apie 30-40 procentų. Kitaip tariant, nulis procentų vaikų turėtų kentėti nuo neprievalgių. Jeigu pirmoji tūkstantį dienų e, gyvenimo e, laikome tokiu svarbiu laikotarpiu mūsų gyvenimui, tad mūsų tikslas, Europos komisijos tikslas turėtų būti uh, sumažinti iki nulio, kitaip tariant, padaryti viską, kad nebebūtų vaikų, kurie kenčia maisto stygių. E, mano šalyje, Vengrijoje, kas antras gimęs vaikas turi, rizikuoja patirti e, badą. Tačiau žinoma, kad niekas mums nepadės, problemą teks spręsti patiems. Ačiū. Dėkoju, kolega Vaikėl. Dėkoju. Pone komisarė, norėčiau atkreipti dėmesį štai į ką. Problemų daug susijusių su vaikais, kurie gyvena pabėgėlių stovyklose. Pabėgėlių vis daugiau, vaikų taip pat vis daugiau pabėgėlių tarpė. Tarptautinė bendruomenė problemos nesprendžia laikų, nespėjus laikų spręsti. Vaikų problema pabėgėlių stovyklose tik gilėja. Vis mažiau turima lėšų su šia problema kovoti. Tarptautinė bendruomenė turi ne tik padėti žmonėms, kurie atsiduria tokioje sunkioje padėtyje. Tarptautinė bendruomenė taip pat turi padėti, kad būtų geriau koordinuota visa pagalbos veikla pasaulyje. Vaikams padėti būtina. Ta daryti reikia jau dabar. Dabar, kol dar nevėlų. Dėkui. Kolega Marijas. Pone pirmininkė, vaikų neprievalgys yra reiškinys, kuris plinta. Plinta dėl griežto taupimo priemonių, kurioms taip pritarė ponia Merkel. Nuo to kenčia vaikai Europoje. Tas tas trojkos valdymas, tie memorandumai yra humanitarnės krizės priežastis. 40 procentų žmonių Europoje gyvena žemiau skurdo ribos. Pusantro milijono e, bedarbių turime, 439 tūkstančiai vaikų gyvena žemiau skurdo ribos. Vaikų skurdas 2012-aisiais palėtė 40,5 procentus vaikų. Ir situacija tikrai dramatiška, ypač kenčia gausios šeimos. Daug vaikų nuolpsta mokyklose Graikijoje dėl to, kad ateina alkani. Tas procentas tų alpstančių mokyklose vaikų didžiulis. Būtina atsisakyti to memorandumo ir pakeisti griežto taupimo priemonės kitomis. Dėkui. Ponas Polčiak. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie priežastis, dėl ko nepakankamai, e, dėl ko, dėl ko yra nepakankamai maista e, besivystančiose šalyse. Konfliktai įvairūs, nusikalstamumas, įvairios gaujos. Europoje taip pat daug vaikų negauna pakankamai maisto. Prisiminkime rytų Ukrainą. Uh, civilizuotame pasaulyje tai tarsi negirdėti dalykai. Aš labai didžiuojuosi tuo, ką ES yra padariusi nuo savo e, susikūrimo taikos užtikrinimas tarp narių, bendradarbiavimas. Tuo didžiuojasi ir aišku, remiu viską, ką paminėjo pranešėja visus e, veiksmus. Bet jeigu visos šalis taikiai e, sambuviautų, ši problema būtų daug mažesnė. ES turėtų uh, E, parodyti pavyzdį. Labai aiškiai pasisakė e, popiežius ir Sakarovo premijos laureatas. E, Dėkuoju, ponas Ferreira. Ačiū, pirmininkė. Badas, vaikų neprievalgis yra labai rimtos problemos, kurios turi labai aiškias priežastis E, žemės ūkis e, nepakankamai, nederamai plėtojamas visoje planetoje. Reikia siekti sumažinti šeimų, ūkininkų eksploatavimą, reik, išnaudojimą. Reikia, kad e, žmonės galėtų užsitikrinti gerą gyvenimą. Taip pat pasižiūrėkime, kas vyksta su laisva prekyba. Yra sutelkiama gamybai tam tikras sritis, nesižvelgiant į tikrus poreikius. Ir tokiu būdu vystosi neteisinga mm, sistema. Ir reikia kelti klausimą per šias diskusijas tokį. Taip, mes kalbam apie vaikų neprievalgį, bet tai e, E, taip pat susijęs su pagalba. Mes turime e, gyventi moralę politiką, užtikrinti daugiau teisingumo. E, jie konsari. Mes žengėme šiek tiek į priekį, prieimėme rezoliuciją siekdami kovoti su vaikų neprievalgio problema. Bet kaip ir kolega e, Gleizos noriu paklausti, kodėl ta problema egzistuoja. Reikia išanalizuoti visą e, padėtį. E, žinome, kaip, kokia didelė problema Afrikoje yra žemės grobimas, kai didelės bendrovės Azijos artimųjų rytų, kai kurios turtingos bendrovės siekia užgrobti kaip galima daugiau žemės, bet reikia, kad žmonės e, būtų šeimininkai to žemės, o dabar tie, kurie įsigyja žemę, viską nusprendžia, kas bus gaminama, kaip ir dėl to žmonės kenčia. Tai reiškia, kad e, Afrikoje žemės ūkio sektorius e, paprasčiausiai yra žlugdomas. Ar tai yra neokolonializmas, pasakyčiau, kad taip. Ir komisija turėtų kur kas daugiau dėmesio skirti Afrikai ir žemės užgrobimo klausimui. Labai dėkoju. Dabar e, žodis komisijos nariui Stilianydės. Mikro. For... Ačiū už e, išsame diskusiją, už e, įdomias nuomonės. Pavyzdžiui, buvo paminėtas e, moterų vietos ūkininkų vaidmuo, paminėta žemės valdymo problema. Iš tikrųjų, šioje diskusijoje iškelta labai svarbių problemų. Manau, kad e, iniciatyvų spartinimas kovojant e, su nepakankama mytyba aiškiai demonstruoja, kad komisija teisingai savo vystimosi darbo tvarkėje mytybos reikalus iškėlė į vieną iš pirmųjų vietų. Valstybės nuo e, narės domisi komisijos veiksmų planu, pirmininkaujantį Italija rengia tarybos išvadas, tai e, sustiprins įsipareigojimus ir pagerins valstybių narių bendradarbiavimą ir dar kartą patvirtins ES lyderystę šioje srityje. Pereitą savaitę Tarptautinė mytybos konferencija pademonstravo, kad E, daugiau kaip 170 e, valstybių atstovų įsipareigojo išnaikinti nepakankamą mytybą ir priėmė bendrą deklaraciją mytybos klausimais. Ir šiame kontekste aš pritariu Europos parlamento parengtai rezoliucijai Šiuo klausimu dėkoju poniai Makavan, e, DV komiteto pirmininkai, už jos parengimą. Šiuo metu aš manyčiau, kad bendromis pastangomis mes visiems laikams išnaikinsime e, prastos mytybos e, problemą ir užtikrinsime tvarų vystimasi. Dėkui. Dėkoju, ponė komisarė. Diskusija šio klausimu baigta. O dabar turime rezoliucijos siūlymą. Balsuosime dėl jos šiandien vidurdienį. Kitas darbo tvarkės klausimas yra diskusija dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų atvejų.